ponios Fežon pranešimas dėl trečiųjų šalių, reikalavimų keliamų trečiųjų šalių piliečiams, kai jie kerta išorinės Europos Sąjungos sienas. Dėkoju. Gerbėjai kolegos. Komisijos vicepirmininkė ponė Baro. Europos parlamentas labai tvirtai gina pasiūlymą panaikinti vizas visoms Vakarų Balkanų šalims. Apie tai ir kalbama mano pranešime. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei visiems tiems, kas prisidėjo prie šio darbo. Norėčiau taip pat padėkoti ir komisijai bei tarybai už jų indėlį, už jų geranorišką bendradarbiavimą. Niekiek nebejoju, kad šis pranešimas prisidės prie rimtų pokyčių Pagal Lisabonos sutartį panašius sprendimus ateitie galės priimti užsienio reikalų komitetas. Vakarų Balkanų šalių piliečiai šiandien turi mažiau judėjimo laisvės, nei turėjo tais laikais, kai gyvavo Jugoslaviją. Tesalonikose buvo pasirašytas dokumentas, kuris suteikė viltį vakarų Balkanams. Slovenija pasiūlė panaikinti vizas Makedonijai bei Juotkalnyjei. Toks pasiūlymas buvo pateiktas, norint užtikrinti, kad šių šalių piliečiai galėtų laisvai keliauti šiandieno erdvėje. Iki 2010 metų. Po to, kai vizos bus panaikintos, šių šalių piliečiai galės e, aplankyti savo giminaičius Šengeno erdvėje. Ir tai be abejo ne tik padės mums nutiesti kultūrinius tiltus, bet ir sustiprinti santykius su kitur gyvenančiais žmonėmis. Nepamirškime, kad vizos bus panaikintos ne visoms Vakarų Balkanų šalims. Ir būtų puiku, jei mes šiomis šalimis taip pat pasirūpintume kuo skubiau. Aš kalbu apie Bosniją, Hercego, Hercegoviną bei Albaniją. Negalime palikti šių šalių nuo šaly. Negalime jų izoliuoti, nes jos bus atskirtos ne tik nuo mūsų, bet ir nuo savo kaimynų. Aš nenoriu pasakyti, kad mes turime sušvelninti taikomus reikalavimus. Tiesiog turime daryti daugiau nei darome dabar tam, kad paragintume šių šalių vyriausybės kuo skubiau įgyvendinti keliamus reikalavimus. Užsienio reikalų bei piliečių teisų komitetai pritarė pasiūlymą panaikinti vizas Po to, kai įvyks balsavimas, aš norėčiau taip pat tarti porą žodžių ir pasakyti dar kartą tarybai ir komisijai, jog būtina panaikinti vizas visoms Vakarų Balkanų šalims. Šiandien svarstome svarbų dokumentą ir mes tikimės, kad gruodžio 19 dieną, kai Serbijai, Jotkalnijai bei Makedonijai nebereikės vizų, mes visi galėsime tuo džiaugtis. Bei dar kartą paraginti komisiją, paraginti Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos vyriausybės kuo skubiau įgyvendinti reikalavimus tam, kad visus būtų panaikintų ir šioms šalims. Turime siekti, kad vizos būtų panaikintos jau iki kitų metų vasaros. Nepamirškime ir Kosovo, kuris dabar yra atsidūręs pilkoje, pilkojoje zonoje. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes privalome parodyti, kad gebame prisimti politinę atsakomybę ir sugebėsime užbaigti vizų naikinimo procesą. Pone Koratsa, dėl posėdžio vedimo tvarkos norite pasisakyti? Norėčiau pasiklausti, kodėl Švedijos pirmininkaujančios taryboje atstovų tarpė nėra ministro ligmens asmens. Atrodo, kad ji nusprendė, kad to nereikia. Norėčiau priminti, kad Švedija inicijavo uh, vizų panaikinimo Balkanų e, valstybėms procesą. Ir aš manau, mes turėtumėme, gali, turėtumėme padėkoti Švedijai, nes mes tikrai džiaugiamės, kad e, tarybai, taryba pasiūlė deklaraciją, kurią pritarė ir komisija, ir parlamentas. Tai yra unikalus atvejis. Ir aš norėčiau, kad posėdžio protokolą e, E, posėdžio protokolo būtų įrašyta, kad ministras ar ministrė netvyko dėl to, kad nebuvo pakviesti. Ačiū. Mane informavo, kad tarybos pirmininkė buvo kviesta, bet ji negalėjo dalyvauti ir mes pasigdomėsime giliau šią informaciją. Dabar suteikiu žodį komisijos nariui ponui Baro. Ne pirmininkė, aš tikrai noriu pritarti poniai Bild, kad pasakė, kad tikrai pirmininkaujantį Švediją labai aktyviai dalyvavo šiame procese, kuris, kaip ponia Fažon puikiai pasakė, sudarė galimybės užtikrinti, kad atitinkamų valstybių piliečiai, ypač jaunimas, galėtų lengviau atvykti, kad bū, lengviau vyktų mainai, kad lengviau vyktų tas kontaktas su Europa. Taigi, teisingai pasakyta, kad tai, tai yra labai istorinis momentas, kai nekalba apie um, vizų režimą taikomą Vakarų Balkanų valstybėms. Ir komisija sveikina šį teisės akto pasiūlymą ir pozityvę poziciją išsakytą tai iš parlamento ir tarybos pusės. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tai yra klausimas, kuris paliečia visų atitinkamų valstybių piliečius. Aš suprantu parlamento poziciją. Aš šiame kontekste norėčiau patvirtinti tvirtą komisijos įsipareigojimą, atidžiai sekti, kiek um, įvykdomi visų atitinkamų valstybių narių um, atvejų, nustatyti um, kelio gairių plano kriterijai. Um, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija jau um, atitiko reikalavimus. Uh, Serbija ir Juotkalnyje nuo spalio sulaukė komisijos misijų su ekspertais ir tų misijų metu buvo patvirtinta, kad tikrai visi kriterijai nustatyti kelio gairių plane tinkamai yra įgyvendinti. Dėl Albanijos ir Bosnės Hercegovinos mes lygiai kitokių pačių metodų laikysimės Nežiūrint to, kad per paskutinį mėnesį padaryta labai didelė pažanga, Albanija ir Bosnija Hercegovina dar negalėjo pilnai gyventinti visų reformų, kurios yra reikalaujamos pagal kelio gairių planą tam, kad būtų galima panaikinti vizas. Tačiau, kaip ponia Fažon pasakė, tai tikrai jau yra didžiulis padrasnimas toms valstybėms pajausti, kad e, jų kaimynai jau turi dabar tą galimybę. Tai yra jiems nebereikia vizų. Ir aš noriu pabrėžti, kad ir pats asmeniškai aš esu labai įsipareigojęs užtikrinti, kad ir Albanija, ir Bosnija, ir Hercegovina kaip galima greičiau galėtų gauti vizų režimo panaikinimą. Ir aš noriu patikinti parlamentą, kad kai įsigalios Lisabono sutartis ir bus bendro sprendimo procedūra taikoma, tikrai bus labai glaudžiai palaikomas dialogas su parlamentu iš komisijos pusės dėl to vizų režimo pakeitimo. Dabar dėl vizų režimo panaikinimo, jeigu būtų nustatyta toms e, atitinkamos valstybėms pažadėta dabar jau panaikinti tą režimą, tai sukurtų nepagristų vilčių. Albanija ir Bosnijai pirmame dokumento priedė yra aiškiai išsakytas ES įsipareigojimas, kad kai tik tai tos dvi valstybės atitiks keliamus reikalavimus, joms irgi bus bus taip pat pritaikyta ta pati tvarka, o pagal nustatytą procedūrą bus panaikintas vizų reikalavimas. Komisija remia bendrą politinių e, grupių tekstą, kuris patvirtina ES įsipareigojimą, kad kai tik tai bus atitikti reikalavimai, būtų įvyktas antras etapas, tai yra būtų panaikintos vizos Albanijai ir Bosnijai Hercegovinai, kaip galima greičiau, kaip ir sakė gerbiama pranešėja. Gerbiami Europos parlamento nariai, tai tikrai labai svarbus klausimas ir vakarų Balkanų valstybėms, manau, mūsų veiksmai parodo, jog ES tikrai labai atitinka atidžiai įsiklauso į jų pageidavimus. Ačiū. Dėkui. Toliau. Trims minutėms užsienio reikalų komiteto vardu žodis suteikiamas poniai Latvard. Pranešimas, kurį palaiko ir taryba, ir komisija yra tikrai e, į tolį žvelgiantis dokumentas. E, Mes norime suteikti galimybę Balkanų valstybių piliečiams keliauti be vizų. Tai yra ir sudėtingas uždavinys. Žmonės galintys laisvai keliauti ir žmonės, kurie yra laisvi, renkasi taikesnius sprendimus. Jų, jų net jie nelinkia pasiduoti introspektiškam nacionalizmui. Prisiminkime, kad šią savaitę žymime Berlyno sienos žlugimo 20-metį. Tačiau vis dar išlieka kliūčių ir sienų laisvam bendravimui Europoje. Mes reikalaujame kad būtų laikomasi įtraukiančio požiūrio. Ir prisimename Daytono sutarties minėjimą. Norėčiau pat pasveikinti pranešimo autorę ponę Fajon. Uh, tikrai puikiai padirbėjus ir pasveikinti su tuo, kad visus šešėlinius pranešėjus įtraukė į nelengvą darbą. Taip pat sveikinu tarybą, ypač Švediją šiuo metu pirmininkaujančią, už jos darbą ir už tai, kad padėjo mums paskelbti deklaraciją šią temą ir siekti, kad visi vakarų Balkanų piliečiai kiek įmanoma greičiau turėtų galimybę keliauti laisvai. Tikimės, kad taip įvyks iki 2010 metų pabaigos, nes skiriamosios linijos skatina nestabilumą. Taip pat esame įsipareigoję Fajon pranešime siekti vizų supaprastinimo ir vizų atsisakymo veiksmų kelio gairių žemėlapio, tokio, kokios, kokie ir, tokių, kokie yra parengti e, kitų valstybių atžvilgių, tokį parengti ir Kosovo atžvilgių. Jungtinė karalystė šiuo metu nedalyvauja Šengeno e, zonos susitarime ir aš tikiuosi, kad mano šalis paseks e, kitų šalių pavyzdžių ir, ir palaikys tokią kryptį. Ir reikia pasakyti, kad reng, dalyvaudama šio pranešimo re, re, rengime keisti jaučiausi, nes aš esu e, didžiosios pietovė parlamente. Ir tikrai būtų naudinga, jei Junktinė karalystė pasiektų kitų šalių pavyzdžių kiek įmanoma sparčiau. Ir dar kartą norėčiau padėkoti poniai Fajon. Äh, Ačiū dabar kalbėtojai, visakys kalbėtojai frakcijų vardu, ponia Koracija Bild, dvi minutės APP frakcijos vardu. Norime paspartinti e, vizų atsisakymo procesą visų vakarų Balkanų valstybių atžvilgių. Pasisakome už tokį režimą su Jotkalnyje. Uh, E, Bosnija ir Albanija iki šių metų kalėdų. Jaunoji karta ir jaučiasi įkalinta, atskirta ir pa palikta. O mes sakome jiems, kad mes jų nepamiršome. De, gaila, kad al, dėl Albanijos ir Bosnijos Hercegovinos e, vyriausybių e, pas, nesugebėjimo at, gyvendintų keliamų užduočių, būtent taip ir atsitiko. Bet mes žinome, kad komisija teikia pagalbą šiame procese. Pirmininkė, dėja turiu pasakyti, kad mane kai kas nuliūdino. Mane nuliūdino tai, kad prireikė trijų mėnesių dėrybų EPP, kad įtikintumėme kairiuosius šiame parlamente, jog reikia dirbti pagal sutartį. Ar tai iš tikrųjų tai yra taip sudėtinga, bet galiausiai jie taip, jie taip pat suvokia, kad Europos parlamentas nėra virš įstatymo. Su visa pagarba kolegoms noriu pasmerkti nekonstruktyvų požiūrį. Nėra kažkokių tai trumpų kelių uh, stebuklingų sprendimų. Esame čia ne tam, kad rinktumėme taškus, o kad pasiektumėme rezultatų savo piliečių labui, taip pat Balkanų valstybių piliečių labui. Tarpinios, tarp, tarpinės e, valstybės statusas ne, nedaro spaudimo nei tarybai, nei komisijai. Ir norėčiau pasakyti, kad aš e, išgyvenau Sarajevo apšaudimą, vienerius, gyvenu tame mieste vienerius metus, kal, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Nes Morais dabar. Pirmininkė. Pirmininkė, iki 2008 metų ir Slovenijos pirmininkavimo jokios pažangos nematėme. Komisijos e, vicepirinkas visiškai teisingai pasakė, kad e, netrukus įvyks istorinis žingsnis, o ponė Latvart visiškai teisingai pastebėjo, kad šis žingsnis turėjęs labai praktinių pasiekmių. Socialdemokratų frakcijos vardu aš norėčiau padėkoti poniai Fajon pranešėjai už tai, kad ji labai atsakingai dirbo, rengdama šį pranešimą ir siekdama, kad ES priartėtų prie šio svarbaus tikslo ir visiškai panaikintų vizas Vakarų Balkanų šalims. Dėkoju taip pat ir šešėliniams pranešėjams, komisijai ir tarybai. Turime pasidžiaugti šiuo darbu. Panaikinus vizas be abejo, šio žingsnio teigiamas pasakmes pajus visi Vakarų Balkanų gyventojai. Tai taip pat paspartins ir svarbes reformas e, šiuose šalise. Mūsų pranešėjos e, uždavinys buvo parengti pranešimą, kuris įtikintų visą parlamentą, jog būtina vizas panaikinti. Tarybos e, deklaracija dėl vizų panaikinimo uh, Makedonijai, Jotkalnyje ir Serbijai bei palengvinto vizų režimo taikymas Albanijai ir Bosnijai yra sveikintina. Dėl visų šių priežasčių aš norėčiau e, siūlyti visiems balsuoti už šį pranešimą. Aš tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Dėkuoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu pono, ponio Liunaček. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti e, kolegai, kuris ką tik kalbėjo bei padėkoti kolegiams, kurios jau pasisakė e, ir kurios dirbo prie šio pranešimo, poniai Fajon ir poniai Latford. Dėkoju ir visiems kitiems, kas prisidėjo prie šio darbo. Šiandien mes turime labai aišku pasiūlymą, labai aišku reikalavimą, kuris išdėstomas yra tarybai. Reikalavimas labai paprastas - panaikinti vizas visoms Vakarų Balkanų šalims. Tikiuosi, kad komisijos narys ponas Baro pastebės šį reikalavimą ir kad jis sugebės įtikinti tarybą, jog būtina siekti šį, e, šio tikslo ir būtina taip pat nepamiršti ir Kosovo. Nebejoju, kad galima būtų panaikinti vizas e, Albanijai ir Bosnijai jau kitais metais. Be abejo, suprantame, kad gali kilti tam tikrų uh, įgyvendinimo problemų. Jau girdėjome, kad ne viską įmanoma padaryti per gan trumpą laiką. Bet norėčiau paraginti visus nenuleisti rankų ir toliau tęsti darbą. Taigi dar kartą dėkuoju visiems, kas rengė šį pranešimą. Toliau ponia Pak, dviems minutėms. Dėkuoju pirmininkė. Prieš 20 metų mano piliečiai gavo teisę keliauti laisvai. O ponas Miloševičius pats savo pasiskelbė tokią teisę. Kiek kartų mes jau reikalavome, kad būtų suteikta judėjimo laisvė bei panaikintos vizos Vakarų Balkanų šalims. Žinom, kad nacionalinėms vyriausybės ne visą laiką daro tai, ką privalo daryti. Turime kovoti su žmonių baime. Nepamirškime ir apie jaunimą. Aš džiaugiuosi, kad dabar jaunieji žmonės galės keliauti be vizų Europoje. Džiaugiamės, kad Jotkalnijos, Makedonijos ir Serbijos gyventojai netrukus galės visiškai nekliūdomi keliauti visiš, visoje Europoje. Bet belieka tik taip galėstauti, kad šitoks toks pat bevizis režimas nebus taikomas Bosnijai ir Hercegovinai, Albanijai bel, bei Kosovui. Tikiuosi, kad komisija įvertins Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pažangą. Šių šalių vyriausybės dažnai pamiršta apie savo gyventojus. Bet mes turime tęsti darbą ir siekti, kad vizos būtų panaikintos iki kitų metų vasaros. Kosovas iš tikrųjų atsidūrė pilkoje zonoje. Vizų naikinimas pirmiausia yra žmogiškumo ženklas ir todėl Todėl turime padėti Kosovui ir jo vyriausybei. Európa az Európai Unió békeprojektként indult, és e, történelmének leghosszabb békeidőszak. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga pradėta kurti kaip taikos projektas. Visi žinome, kad integracija gali būti labai veiksminga priemonė taikai išsaugoti. Ir dabar mes turime progą tą priemonę panaudoti Vakarų Balkanuose. Vakarų Balkanai pergyveno ilgą liūdną karą. Taigi dabar svarbu, kad būtų žengta į priekį. Ir viena, vienas iš būdų tai sudaryti palankesnės sąlygas tam žengimui į priekį yra su, vizų režimo supaprastinimas. Apie tai kalbėjo daug e, kitų kalbėtojų. Ir aš manau, kad kai mes toms valstybėms supaprasnam vizų režimą, tai e, pasiunčiam jom labai gerą ženklą. Tos valstybės turi galimybę tuomet suartyti tarpusavį ir suartyti su ES. Mes turime užtikrinti, kad tame regione daugiau nebūtų kitų susiskaldinimų. Pone Boskort, vieną minutį. Morgen zal het Europees Parlement stemmen over het. Rytoj Europos parlamentas balsuos dėl to, kad būtų panaikintas vizų reikalavimas trumpam buvimui ES visiems, e, kai kurioms e, vakarų Balkanų valstybių piliečiams. Labai gaila, kad vis tik tai priimant šį sprendimą diskriminuotai pažvelgta į įvairias etninės grupės vakarų Balkanuose. Tie, kas turi bosnių ar kroatų pasus, turės galimybę keliauti ES o tuo tarpu, kai Bosniai negalės atvažiuoti į ES. Aš manau, kad mm, kai kalbame apie Albaniją ir Bosniją Hercegoviną, kriterijai yra vienas dalykas, tačiau vizų režimo supaprastinimo atveju, aišku, tos kriterijus reikia įvykdyti, bet kai tik tai tie kriterijai yra įvykdomi, manau, vizų režimas turi būti pakeistas nedelsiant. Labai daug ką reikia padaryti, aišku, kad būtų um, tie reikalavimai įgyvendinti, todėl mes raginame komisiją, kaip galima labiau padėti vakarų Balkanų valstybėms tos reikalavimus įgyvendinti. Pana Zorantal, ar dviems minutėms. Vis prebivalcem Zahodnega Balkana za potovanje Europsko unijo ima ob tehnični dimenziji. Ačiū pirmininkė. vizų panaikinimas Vakarų Balkanų valstybėms yra susijęs su techniniais ir politiniais aspektais. Šiandien pažymėjome Berlyno sienos žlugimo 20-asias metinės. Skopija, Podgorija ir Belgradas atėjus, atinant kalėdoms, norėtų švesti vizų sienos griuvimą. Nes ši siena dabar skiria ES nuo vakarų Balkanų valstybių. Tų valstybių žmonės negali laisvai keliauti, e, skirtingai nei Jugoslavijos laikais, kuomet tokią galimybę jie turėjo. Tai yra susijęs su sudėtingomis pasiekmėmis ir reiktų užbaigti reiktų atsisakyti vizų. Bosnijoje, Albanijoje, kitose šalise žmonės laukia eilėse, e, siekdami įsigyti vizas, kad patektų į jas valstybės. Jie nori pamatyti pasaulį ir jie tikisi narystės Europos Sąjungoje ateityje. Aš esu pranešėjęs Europos parlamente Makedonijos klausimų. ir aš susilaukiu daugybės kreipimusi iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių ir jie prašo vizų, nes ma, jie nori, kad vizos būtų panaikintos, nes mano, kad tai būtų žingsnis link jo šalies narystės Europos Sąjungoje. Uh, pone Gal. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją bei šešėlinius pranešėjus ir pasakyti štai, kad mes žymime tik 20-asias Berlyno sienos žlugimo metinės. Ir svarbu ir vakarų Balkanų valstybėms sugriauti kitą sieną. Būtent todėl norėtume ir pasidžiaugti šią iniciatyvą. Tačiau tai tik iš dalies yra techninis klausimas. Reikia juk nusiųsti aiškę politinę žinę. Norėčiau paremti deklaraciją šiuo klausimu, kurioje institucijos pažymi, kad jos žino apie savo įsipareigojimus ir kad jos nori tuos įsipareigojimus gerbti. Vakarų Balkanų valstybės taip pat savo ruoštų turi vykdyti jiems numatytus įsipareigojimus. Pone Fos. Ačiū pirminkė. Aš manau, kad mes judame teisinga kryptimi savo santykiuose su vakarų Balkanų šalimis. Tikiuosi, kad mūsų pastangos prisidės prie stabilizacijos šiame regione. Labai svarbu yra nepamiršti, kad turime labai aiškias taisyklės bei nustatytus kriterijus. Aš pritariu kolegijai poniai Korase Bild. Manau, kad mes privalome priimti aiškius sprendimus, kurie būtų teisingi. Manau, kad mums reikia labai aiškių sprendimų, o ne abstrakčių kalbų. Toliau pana, pana Lukačievska. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad vakarų Balkanų piliečiai netrukus galės laisvai keliauti Europos Sąjungoje. Tai be abejo palengvins mūsų šalių piliečių kontaktus bei verslo aplinkybės. Negalime uždaryti durų kam nors. Tom šalims, kuriuoms vizos nebus panaikintos, turime pasiūlyti aišku veiksmų planą. Vizos yra gan brangios ir jų uždavimo procedūros dažnai užtrunka. Nepamirškime, kad turime nemažai bendradarbiavimo su šio, šio regionu galimybių. Ne, pavyzdžiui, prisiminkime kaip pavyzdį tą faktą, kad futbolo čempionatas 2012 metais įvyks Lenkijoje ir Ukrainoje. Taigi tai yra puikus regioninio bendradarbiavimo pavyzdys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau akcentuoti judėjimo laisvės svarbą. Tai yra pagrindinė teisė. Daugybė vakarų Balkanų valstybių piliečių bus tikrai laimingi turėdami galimybę tokią teisę įgyvendinti. Taigi džiaugiuosi šiais pokyčiais. Tuo pat metu noriu atkreipti jūsų dėmesio į tai, kad pranešime nieko nekalbama apie rytų partnerystės dar vieną valstybę e, - Moldavos Respubliką to šalies politikoje e, pastebime pažanga ir tai reikėtų pažymėti, nes storiausia siena e, žymi Rumunijos ir Moldovos Respublikos e, skiriamąją sieną. Pirmininkė, ačiū ir dabar žodis komisarui Baro. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems parlamentarams, kurie akcentavo, jog um, vizų, naiki, vizų režimo panaikinimas pir, labai svarbus pirmoms trims vakarų Balkanų valstybėms. Jūs taip pat pabrėžėte vien, kad judėjimo laisvė yra labai svarbi, labai pageidautina, kaip ponas Moras pasakė, ir labai svarbi yra ir ES, ir Vakarų Balkanams, tai yra abiems šalims, abiems pusėms. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems ir ypač pranešėjai, poniai Fažon, ir pasakyti, kad tikrai mes nenustojame nesustosime, o, toliau dirbsime, to, tuo labiau, kad mm, jau yra priimti sprendimai dėl Serbijos, Jotkalnyjos ir būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, bet mes aišku dirbsime ir toliau ir dėl Albanijos ir Bosnijos Hercegovinos, aš asmeniškai tuo pasirūpinsiu, mes tikrai tęsime tą darbą. Aš manau, kad šios rezoliucijos uh, patvirtinimas tikrai sukuria palankės sąlygas mums vėliau pereiti į, e, į, kitu, į kitus etapus ir e, tą patį režimą pritaikyti Albanijai, Bosnijai, Hercegovinai. Na ir aišku, nepamiršti Kosovo. Noriu padėkoti dar kartą visiems. Labai ačiū komisijos nariui. Dabar Dviems minutėms žodį suteiksiu pranešėjai poniai Fajon. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Jūs dar kartą patvirtinote, kad ES palaiko e, vizų liberalizavimą su visomis Vakarų Balkanų valstybėmis. Ir aš apgailestauju, kad nebuvo Švedijos vyriausybės ministrų, nes puikiai bendradarbiavome su Švedijos vyriausybė. Norėčiau, kad būtų paspartintas procesas Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos atveju ir aš tikiuosi, kad toks režimas įsigalios, kad tik tos valstybės tenkins jos joms keliamus kriterijus galbūt iki kitų metų vasaros. Noriu pasakyti, kad aš įtraukiau, bandžiau įtraukti visus ir aš puikiai žinau, kas nurodyta sutartyse šiuo klausimu, bet mes esame politinė institucija ir mes bandome rimtai e, vykdyti mums numatytas užduotis. Ir aš pasisakau už vizų atsisakymą su e, Albanija, Jotkalnyje, Bosnija ir Hercegovina. Ir aš tikiuosi, kad tos valstybės įgyvendins kiek įmanoma greičiau joms keliamus reikalavimus. Juk kalbame apie galimybės tautų šalių jaunajai kartai. Tikiuosi, kad rasime sprendimą taip pat ir Kosovo atveju. Gracias, señora Fajon. Dėkuoju, poniai Fajon. Baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dėl jo balsuosime rytoj 11 val. ryto. O dabar pereiname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie žodinio klausimo